jo poveikio Europos pramoniai. Norėčiau paprašyti Lady Ashton pasisakyti. Ačiū, ponia pirmininkė. Atsiveria didelės eksporto galimybės e, susijusios su Azijos rinkomis, tačiau yra tam tikrų kliučių bandant patekti į tas rinkas. Vyksta tarptautinės priekybos ir e, tik tarptautinės dėrybos, atsiprašau, ir būtent tose dėrybose aptariamos kliučių šalinimo sąlygos. Europos komisija siekia sudaryti naujos kartos laisvos prekybos sutartis su Azijos valstybėmis. Jos turėtų atskleisti daugybę eksporto galimybių daugelį sričių. Ir būtent su Koreja beveik pasiekėme tokio susitarimo po dviejų intensyvių dėrybų metų pasiektas sutarimo dėl trijų svarbiausių mūsų pramonės sektoriaus ir m, mm, tikimės tikrai didelės naudos. Visų pirma, konkurencingi mūsų paslaugų teikėjai tikrai daug laimės iš tos sutarties, pavyzdžiui, telekomunikacijų, statybos sektoriuose bei aplinkosaugos sektoriuje. Uh, Že, toliau, žemės ūkio gaminiai. Koreja pašalins visus ypač aukštus tarifus, kurie šiuo metu sudaro apie 35 procentus. Bus galima eksportuoti keulieną, vyną, taip pat m, mm, pieno gaminius. Taip pat e, buvo susidomėjimas e, gaminiais iš e, Europos, kurie yra pažymėti geografinės kilmės žymenių. Dar vienas svarbis rytis tai yra gamybos pramonė ir eksportuotojai iš šios pramonės, jie sutaupys apie 1,2 milijardus eurų dėl e, kliučių pašalinimo Pavyzdžiui, bus sutaupyta 800 milijonų eurų per pirmą dieną. Chemijos gaminių eksportuotojai sutaupys apie 150 milijonų eurų. Tai leis mūsų e, eksportuotojams įsitvirtinti Korejos rinkoje. Kiekvienais metais e, eksporto apyvarta sudarys 25 milijardus eurų. Taip pat papildomas dėmesys buvo skirtas taisyklėms, ypač akcentuojamas nuostatų skaidrumas, geresnė intelektinės nusavybės teisų apsauga, pasaulio intelektinės nusavybės organizacijoje, taip pat nuostatos dėl subsidijų. Taip pat numatyta nuostatų dėl techninių barjerų priekybai, kalbant apie automobilius, apie elektroniką, taip pat vaistus, apie priekybą šiuose srityse. Korėjai teks pakeisti savo šalies vidaus nuostatas kad įgyvendintų prisimtus sutartimis įpareigojimus, tuo tarpu Europoje jokių pakeitimų nereikės. Kalbant konkrečiai apie automobilių pramonę, norėčiau akcentuoti, kad pati Koreja suinteresuota atverti plačiau savo rinkas Europos automobilių atsarginių dalių, atsarginių dalių pramoniai. Čia galima bus imtis tolimesnių žingsnių, nes ir Korejai bus naudingas tarifų atsisakymas. Bus sutaupytos didžiulės lėšos e, atsisakius e, techninių barjerų. Tai yra tikrai e, na, precedento neturintis susitarimas, kalbant apie tarifinių barjerų šalinimą. Nuo pat pirmos dienos bus taikomi tarptautiniai reikalavimai ir bus laikoma, kad jeigu tenkinami tarptautiniai reikalavimai, tai tenkinami Korejos reikalavimai. Taip pat norėčiau pristatyti nuostatas, abipusiškumo nuostatas, pagal kurias Koreja e, įgyvendins aplinkos sauginius standartus. Nuo pat pirmos sutarties įsigaliojimo dienos Koreja paprašė perinamojo laikotarpio nuostatų sritims, kurios yra svarbios mūsų eksportuotojams. Mm, Korėjai stengsis įgyvendinti mūsų reglamentus dėl CO2 kiekio šalinimo. Mes e, siekiame ilgų e, pereinamojų laikotarpių toms sritims, kurios yra ypač aktualios mums, tai yra mažų automobilių sektoriui o tarifai bus panaikinti praėjus penkiems metams po šios sutarties įsigaliojimo. Mes šiek tiek pakeitėme geografinės kilmės žymėjimo nuostatas. Taip pat įrašėme tam tikras apsauginės nuostatas, kalbant apie dvišalę prekybą, kurios gali būti pritaikytos tuo atveju, jeigu mūsų pramonė imtų grėsti didelę žalą savo ruoštų noriu pasakyti, kad tai nėra naujas dalykas. Tokia politika, tokia politika skatina pasaulio prekybos organizacija. Svarbu, kad mūsų. Kad, kad mūsų pramonė, taip pat mūsų automobilių pramonė, taip pat būtų užtikrintos reikalingos sąlygos. Mes prašėme nedidelių išlygų ir jų bus laipsniškai atsisakyta. Uh, Taigi buvo stengiamės užtikrinti žemės ūkio sektoriaus ir gamybos sektoriaus interesus darantis dėl šios sutarties ir tai yra didelis pasiekimas. Mes turėsime galimybę dalyvauti vienos labiausiai besivystančių Azijos valstybių rinkoje. Dėkuoju, Baranienė. Aš ten dabar klausysime frakcijų kalbėtojų Gaspari kalbės EPP frakcijos vardu dvi minutės jiems skiriamos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pietų Koreja yra ketvirtoji pagal dydį priekybinė ES partnerė. 30 milijardų eurų kasmetinė apyvarta prekiaujant su Pietų Koreja. Ir aš norėčiau pasveikinti jūs, komisarė, bet ne iki galo, kadangi tas sandoris dar nėra pasirašytas. Tačiau jeigu esant kriziai ir sunkmečiui jums pavyks galiausiai pasirašyti laisvos priekybos susitarimą, jį anspauduoti, tuomet aš tikrai jūs labai šiltai pasveikinsiu. Laisvos priekybos sutarimai yra kontroversiški, be jokios abejonės, ir pietų Koreja yra, na, matyti išimtis iš taisyklės. Žvelgiant į vaistų pramonę, elektronikos pramonę, paslaugų sektorių, pamatysime, kad formuojasi naujas reiškinys, lygnant su na, žemės ūkio sektoriumi. Ir aš manau, kad rezultatai yra daug žadantys. Kai kurie segmentai ūkio sektoriai galbūt tikėjosi didesnių, geresnių rezultatų, bet yra gamintojų, E, kurie na, kritiškiau vertina situaciją, ypatingai, na, tiekėjams galbūt situacija yra labai palanki, tačiau jeigu pažvelgtumėme į išreiškiamas kritinės pastabas, pamatytumėme, kad e, laisvos priekybos susitarimai turi ir negatyvių, ir pozityvių pusių. Na, o aš manau, kad mums pavyks e, muitų problemą, protekcinius straipsnius e, tas problemas išspręsti, nes tikrai turime išvengti bet kokių nesusipratimų. Ir tikiuosi, kad Pietų Koreja visapusiškai gyvendins visus pažadus ir įsipareigojimus, kuriuos prisims pagal sutartį. Nenorime jokių naujų netarifinių barjerų, kurie atsirastų. Mums jie visiškai nereikalingi. Na ir aš tikiuosi, kad ES gaus naudos iš laisvos prekybos susitarimo. Linkiu Jums visokio posėkmės, komisarė. Dvi minutės ponui Arifui. Pone pirmininkė, labai ačiū. Pone komisijos narė, e, aš šiaip jau sutinku su komisija šiuo atveju, bet manyčiau, kad per šitas diskusijas tikrai bus e, atsakyta į susirūpinimą dėl susitarimo su Koreja padarinių. Pone komisijos narė priminė, kad kai kurie sektoriai, ypač automobilio sektorius, e, jų profsąjungos šiuose sektoriuose diskutavo galimus būtent to plataus susitarimo padarinius. Ir galbūt tada buvo tiesiog pas, pasirinkta paukoti Europos automobilių sektorių e, būtent e, šios, dėl, šios, dėl šio susitarimo. Kokia logika vadovauda, vadovauj, vadovau, vadovaujotės, e, tai yra kalbant apie tekstilės sektorių ir automobilių sektorių, tad čia, ar čia nekalbama apie konkurencijos iš iškraipimą. Aišku, yra ir kitų šiaip jau rizikos faktorių, aš juos nesileisiu, bet jūs priminėt apie saugiklio e, faktorių, saugi, e, kita vertus, tas saugiklio mechanizmas yra sunkus e, šiaip jau praktiškai pritaikyti. Jeigu šis laisvosios priekybos susitarimas įgalins Koreją dar labiau importuoti automobilių, tai reikš daugybę taip pat prarastų darbo vietų. Per šitą krizės laikotarpį, nuo kurio labiausia nukenčia automobilio sektoriaus darbuotojai, ar jūs šiaip jau nenumatot e, dar kartą perdėrėti tam tikras, e, su, tai yra susitarimo e, sąlygas, kurias aš paminėjau. Aš norėčiau, ponė pirmininkė, kad jūs užtikrinume daugiau skaidrumo, na, jūs kartu su šiaip jau komisija sukūrė tą tokį labai neigiamą Lenkų, Lenkų santechnikų įvaizdį dabar, kad nesukurkit naujo neigiamo įvaizdžio. Kratom. Dvi minutės. Nasto yra liberalų demokratų frakcijos vardu. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, dėkoju Jums, ponė komisarė. Norėčiau išreikšti padėką Jums savo frakcijos vardu už pateiktą šį vakar mums informaciją ir taip pat komiteto posėdėje dabar plenarinėme posėdėje. Be jokios abejonės, prieky, laisvos priekybos susitarimo su Pietų Koreja rezultatai yra labai svarbus liberalų frakcijai laisva sąžininga priekyba visuomet yra labai svarbi. Esant ekonominiai finansiniai kriziai jaučiama protekcionizmo tendencija. Ir ta tendencija yra susijusi su tam tikromis darbo vietomis ES, mes turime kovoti prieš tokias tendencijas. Na ir kila klausimas, kiek svarbus yra komisijai tas laisvas priekybos sutarimas su Pietų Koreja, kadangi ilgą laiką daugiausia dėmesio skiriame Dohos vystimosi raundui ir dėja na, tas raundas nedavė jokių apčiopiamų rezultatų. Ir, ponia komisarė, Mano klausimas jums būtų štai koks. Ar jūsų manimų pasirašė šį susitarimą su Pietų Koreja, tai galėtų būti pirmasis žingsnis, pasirašant kitus dvišalius laisvos priekybos susitarimus? Ar jūsų manimų mes e, nusigrėžėme nuo Dohos, ar tiesiog tokie dvišaliai susitarimai yra na, papildoma priemonė arba pratesinti e, priemonė, kalbant apie ES laisvos priekybos politiką? Kaip žinote, ypatingai kalbant apie muitų gražinimo straipsnį, automobilių pramonėje kyla daug abejonių ir problemų. Kalbant apie mažų kaštų valstybės, tokias kaip Indija, Kinija, Europos gamintojai susiduria su didelė rizika. Ar nemanote, kad tokios abejonės yra na, per daug įsigaliojusios tam tikrų valstybių narių mąstysenoje? Dėkoju ponia Figuraito. Tai, ką sakė komisarė, aiškiai parodo, kad ES yra finansinių pramoninių grupių, kurios tikrai gaus naudos iš šio laisvo, laisvos priekybos susitarimo su Pietų Koreja. Tačiau yra ir kita monetos pusė, e, ponė komisarė, apie kurią jūs nekalbėjote, ypatingai, kai kalba eina apie jautresnius ūkio sektorius, kaip kad, pavyzdžiui, tekstilė, drabužių pramonė, taip pat tose sektoriuose dirbančiųjų situaciją. Pažvelgus įvairius ūkio sektorius, pamatysime, kad komisija ignoruoja tai, kad iš tiesų susi, susiklosti gan rimta situacija drabužių ir tekstilės pramonėje. Tai ypatingai aktualu Portugalijoje, kur nedarbo lygis ir pasiekė didžiulį, e, didžiulius mastus ir tos pramonės šakos yra labai reikšmingos Portugalijoje, ypatingai šiaurinėje, centrinėje valstybės dalyje. Taigi mes akcentuojame, kad reikalinga darni, nuosekli strategija, pagal kurią būtų apginta Europos pramonė, ypatingai intensyvi darbo sąnaudų prasme pramonė. Reikalingi skubus reglamentai, taip pat viešoji politika, pagal kurią būtų remiamo, remiamos investicijos į inovacijas, kad būtų kuriami nauji produktai ir pasirūpinama, kad darbuotojai turėtų tinkamas teisės. Is... Pone pirmininkė, tai yra mano pirmoji kalba šiame parlamente, šios kadencijos parlamente. Aš esu Junktinės karalystės e, nepriklausomybės partijos atstovas ir tikriausiai tikitės iš manęs, kad aš e, na, pasisakysiu kaip nors e, bandydamas protestuoti. Kalbant apie laisvos priekybos sutartį su Pietų Koreją, tai mes turime nedaug informacijos, konkrečios informacijos apie šią sutartį, tik tiek, kad du trešdaliai naudos e, teks, e, o trešdalis numatytos naudos Europos Sąjungai. Juk yra ir, to, ir laisvos prekybos sutarčių su JAV, su Meksika, su Kinija, su Japonija, taip pat Rusija, Turkija ir Lichtensteinu. Prekybos sutartys yra sudarytos ir su tokiomis valstybėmis kaip e, Norvegija ir Šveicarija. Iš Norvegijai ypač aktualu, pavyzdžiui, aktualios yra žuvininkystės ir sektorius bei eksportas ir importas pakalbėkime apie Šveicariją. Sutartyje su Šveicarija yra nuostatos dėl, dėl įvairių kvotų ir muitų atsisakymų. Taip pat pripažįstama tų šalių piliečių, to, tos šalies piliečių teisė ir galimybė dirbti ir apsigyventi ES valstybėse narėse. Šveicarija dalyvauja Šengeno sutarties erdvėje. Europo, tos šalies piliečiai gali netgi prašyti stipendijų iš ES mokslinių tyrimų programų. Trumpai kalbant, e, tos valstybės piliečiai gali duotis įvairiausiamis privilegijomis. Jo, jos piliečiai gali naudotis tomis privilegijomis, tačiau Šveicarija turi mokėti tam tikrą mokestį ir jis kasmet sudaro 600 milijardų Šveicarijos frankų. Šveic, priekyba su Šveicarija nėra nesvarbi. 80 procentų savo eksporto ji nukreipia į Europos Sąjungą. Taigi E, ta šalis puikiausiai prekiauja su ES ir tai jai visiškai nekainuoja suvereniteto. Pirmininkas, ar galiu jūs nutraukti, e, yra dabar taikoma melinosios kortelės procedūra. Ką tai reiškia? Aš esu naujas parlamento narys. Mėlynosios kortelės procedūra yra nauja, pagal ją bet kuris narys gali paprašyti žodžio. Ar galėčiau pirmą pabaigti ir paskui mane nutrauksite? To jūs turite, jūs abu turite susitarti, jei nesusitarėte. Aš pabaigsiu savo pasisakymą. Šveicarija gali užtikrinti savo taisyklių ir nuostatų galiojimą tose sritise, kuriuose jos skiriasi nuo ES nuostatų finansavimo ir darbo jėgos rinkų sritise. Didžioji Britanija mielai uh, užtikrintų kitokių nuostatų galiojimą, kalbant apie kai kurias direktyvas, darbo laiko direktyvą, kitas direktyvas, taigi pirmininkė baigiu. O kodėlgi, jeigu Didžioji Britanija negalėtų turėti panašios laisvos prekybos sutarties su ES kaip ir Pietų Koreja, Didžioji Britanija savo ruoštų yra didžiulė e, prekybinė gale mūsų prekybos apyvarta yra didžiulė, mes galėtumėme naudotis tokią pat laisvę kaip ir šveicarai ir, dar, ir vėl taptume laisvai prekiaujančią valstybę, tokia kaip e, Šveicarija, Norvegija ar Pietų Koreja. Slyšeli jsme, slyšeli jsme představitele našich politických skupin, nyní přijdou ke slovu jiní zapsaní řečníci. Jako prvního mám na listině. Dabar išklausysime kitų kalbėtojų. Ponas Šatsnai pasakys pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, kadangi esu vienas pranešėjų e, rengiant e, laisvos priekybos sutarimo pranešimą su Pietų Koreja, aš tikiuosi gerai subalansuoto abiem pusėm naudingo susitarimo. Na ir pagrindinė mūsų pramonės šaka nepatenkinta dėl esamų dėrybų situacijos, įskaitant kai kurias valstybės pramonės šakas ir netgi parlamentarus. Jie mat, mano, kad e, nėra sukurtos vienodos priekybinės sąlygos pagal šį susitarimą. Europos komisija, Europos taryba turėtų pasiaiškinti, kur yra tos trinties, kur yra tie trinties taškai, saugikliai, taisyklės dėl šalies kilmės ir panašiai. Būtų, pasie, būtų įmanoma pasiekti pažangos tam, kad ES automobilių pramonė gautų naudos, kur, kur sukūriama yra daug darbo vietų, yra taikomi aukšti standartai, kuriuos reikia išsaugoti. Vienodos sąlygos būtų didelis, nau, didelė, atneštų didelės naudos abiems pusėms. Laisvos prekybos susitarimas greitai įsigalės, įsigalios ir labai svarbu, kad tas susitarimas atneštų naudos ES ir taip pat ES pramonės šakoms. Na, trumpai tariant, visuomet bus tų, kurie laimės ir tų, kurie praras. Tai yra kiekvieno dvišalio susitarimo pobūdis. Na, o bendra, plačiau kalbant, mes galėtume priartėti prie savo partnerių, tačiau, kai kalba eina apie tokias svarbias pramonės šakas kaip automobilių pramonė, reikia siekti daugiau pasiekę papildomos pažangos, mes galėsime kalbėti apie tokį susitarimą, kuris bus primtinas ir turės tink, atitinkamos pozityvios, atneš pozityvios naudos e, priekybiniams santykiams. Dėkoju. Ačiū labai. Ponas Susta. Ačiū pirmininkė. Baronienė Ashton dirbo šioje srityje. Ir aš manau, kad e, jai dirbant pasiekėme kur kas geresnių rezultatų negu kad prie buvusio komisaro. Na, mes nesame iš tos pačios šalies, tačiau priklausome panašiai, ta pačiai politiniai šeimai. E, tačiau dėja nesu toks dėlis entuziastas dėl šio susitarimo, nes tikrai perdėm dažnai uh, Matome komis, komisijos narius atvykstančius e, į mūsų plenarinės sesijas, pristatančius įvairias iniciatyvas, tačiau dėja matome, kad viskas nesiklosto taip, kaip jie žadėjo. Na ir aš norėčiau sutelkti dėmesį ties e, tuo, kad na, išgyvename krizės metus ir pasaulyje reikalingas abipusiškumo principas. Na, mūsų santykiai su besivystančiomis valstybėmis taip pat su tradiciniais pramoniniais pasauliniais veikėjais. Mano manimu, perdėm dažnai komisijos nariai, kolegos ne visiškai supranta, ką reikia padaryti tam, kad Europos ūkis lengviau atsikvėptų, lengviau atsigautų. Reikalinga, kad Europoje atsigautų gamyba. Ir aišku, tokie susitarimai atrodo pozityvūs, turi pozityvių elementų be jokios abejonės tačiau jie yra na, akademinio pobūdžio, tai yra kaip ir mokyklinis vado, vadovėlis. Nes to, tokios sutartys tikrai netitinka realybės. 30 milijardų eurų apyvarta yra, pirkim neapyvarta su Pietų Koreja. Na ir yra kitų sektorių, tekstilės pramonė, kur tikrai yra, matome daug neproporcingumo. Ir nenorime, kad Europos pramonė nukentėtų. Mūsų pramonė yra aukštos kokybės, kuri laikosi naujų e, griežtų standartų, reikalavimų, Deja, apie kitą pusę to pasakyti negalime. Toliau poniai Zuzanai Rojtovai žodis suteikiamas. Novinky ve smluvě, jako jsou vratky cel za dovezené komponenty pro... Pone pirmininkė, e, aš irgi galiu pasakyti, kad e, šiaip jau e, iš tikrųjų eksport, Korėjui, Korejos eksportui šitoji sutartis išeina į naudą, taip pat ir mūsų eksportui. Dabar mes šiaip jau e, dažnai vyksta įmonių perkelimas į, į Azijos šalis, kur darbo e, kaštai labai maži, kartu nedidelės yra aplinkosaugos normos. Uh, Tad tokiu būdu mūsų pramonė šiaip jau iš tikrųjų e, klesti būtent e, tokių, tokių perkelimų dėka. Norėčiau paklausti, ar, e, ar šita susidaryta sus, sutartis neturės neigiamo poveikio ES užimtumui ir taip pat konkurencingumui? Ir ar ji nedarys poveikio būsimoms, e, būsimiems susitarimams. Atrodo, kad Europos komisija nepakankamai atsižvelgia į profsąjungų taip pat pasiūstus nelaim, tai yra pavojų signalus. Antai čia buvo kalbama apie e, automobilių pramonės gelbėjimo planus e, komisijos kolegija, tai uh, E, aptarinėjo ir ar iš tikrųjų komisija pasiteik, pas, pasirengusi vis dėlto peržiūrėti šito sustarimo sąlygas, jas e, įvertinti ir tada atrodo tikrai tam pribrendų reikalas. Ačiū. Ačiū. Turiu pasakyti, kad mane šiek tiek neramina šių diskusijų kryptis, nes iš esmės girdime negatyvius pasisakymus, išskyrus pono Gasparį pasisakymą. Aš rengiau pranešimą šią temą parlamente ir mes e, prašėme komisijos tam tikrų dalykų tose dėrybose iš anksto ir aš noriu pasakyti, kad komisija pasiekė to, ko mes iš jos prašėme ir šalia baronienės sėdi vienas vyriausių dėrybininkų, noriu padėkoti jam už tai. Laisvos priekybos sutartis yra toks susitarimas, kuriame neišvengiamai yra laiminti ir pralaiminti pusė. Tačiau šiuo atveju yra didelių laimėtojų Korejoje vienais aspektais, kitais aspektais yra didelių laimėtojų Europoje. Ir šiais krizės laikais, jie yra galimybė nusiųsti gerą žinę, tokio masto gerą žinę ir Europai, ir, ir Pietų Korejai apie tai, kad mes norime užtikrinti laisvą prekybą. Aš manau, kad tai yra geras ženklas. Noriu pasakyti, kad Europos parlamentas ir taryba mm, turėtų pasistengti uh, ir nusiųsti reikalingą žinę. Kita vertus, mes galime e, tam komisijos departamentui, kuris rūpinasi prekyb, sutartimis dėl laisvos prekybos sutarčių, nusiųsti žinę, kad jis nustotų dirbti, nes deramas dėl draugybės kitų sutarčių. Ir tai, tai svarbus dalykas, tai yra ženklus pasiekimas, turime apie tai ir kalbėti. Mums aktualu išlaikyti savo rinkas atviras. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponia Martin. Ar yra norinčių pasakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą? Ponas Kelly ponė pirmininkė, labai trumpai. Mano manimų diskusijos iš tiesų švietimo prasme labai įdomios, ponė Ašten, kai ji pasakė pirmoje, aš na, maniau, kad tas sandoris yra labai puikus Europos Sąjungai. Ir, na, jei kalbant, man tiesiog kilo mintis, ar apskritai Pietų Koreja kokios tai naudos iš jo gaus, bet vėliau diskusijose vis daugiau abejonių buvo išsakytas. Uh, išsakyta. Kiti kalbėtojai, įvairūs kalbėtojai na, turėtų, kėlė įvairius klausimus, ponia Ašten turėtų atsakyti į juos konkrečiai. Taip pat norėčiau paklausti, ar yra dabar vykstančių dėrybų su konkrečiomis Azijos valstybėmis dvišalių, dėl dvišalių susitarimų ir kiek tos dėrybos yra pažengusios į priekį. Dėkoju. Much, Mr. Ačiū, ponė Keli, ponas Batten. Batten, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti paremdama savo kolegos žodžius. 2006 metais Šveicarijos federalinė vyriausybė ir komisija aptarė įvairius įmanomus santykius, Europos tarpusavio santykius. Buvo kalbama, kad visapusiška narystė Šveicarijai kainuotų šešis kartus daugiau negu kad e, tik tai privilegijuoti partneriai. Šveicarijai nusprendė, kad jiems geriau neprisijungti prie ES. Jeigu tai pasakytume apie šveicarus, aš manau tą patį pasakytumėme ir apie britus. Jeigu tik tai britų vyriausybė būtų protinga ir pragmatiška, pragmatiškai vertintų Britanijos ūkio situaciją, taip kaip šveicarai, jeigu taip darytumėme, mes išistotume iš ES taip kaip šveicarai niekada ten įstojo. Ponas Martin, pirmininkai, jūs labai tolerantiškai elgėtės, bet pagal taisyklės pasisakymai pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą e, savo turiniu turi atspindėti diskusijų temą, tačiau ką tik išgirsti pasisakymai visiškai nebuvo susiję nei su Koreja, nei su laisvos prekybos sutartimi. Ačiū dabar, ponė Esaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Martinas pasisakydamas priminė, kad labai e, šiaip jau svarbu krizės sąlygomis e, pasiekti susitarimus, kurie gali prisidėti prie ūkio augimo, prie darbo vietų kūrimo. Tad čia šiaip jau vyko ką tik diskusijos apie automobilių sektoriaus krizę. Na, o dabar čia taip pat buvo kalbama apie krizę ištikusią tekstilės pramonę, masinius atleidinėjimus žmonių Ispanijoje ir Portugalijoje. Tad, ponė komisarė, iš tikrųjų reikia rimtai atsižvelgti Europos piliečių susirūpinimą ir pasirūpinti, kaip būtų galima imtis tinkamo atsako užimtumo e, e, pavydalu. Uh, uh, Now, Ačiū. Dabar buvo pateiktas keletas klausimų, pasakyta nemažai minčių ir dabar žodį suteiksiu poniai komisijos nariai, kad atsakytų. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad diskusijos manęs nenustebino, kadangi nuogastavimai, kurie, kuriuos įsakė kolegos iš ties, jau, jau, jau sklando pastarąjį laikotarpį. Pirmiausia, noriu e, nuvei, padėkoti ponui Maštonui už darbą, kurį jis nuveikė komitete. Taip, iš tikrųjų vertinu per tą pastaruosius mėnesius vykusi mano tarnybų ir komiteto darbą, glaudų darbą. Tad e, aš pasistengsiu atsakyti į jūsų susirūpinimą ir dar svarbiau mes pateiksim jums susitarimo detalių, nes iš tikrųjų jums labai svarbu susipažinti su faktais, ne vien tik tai su teiginiais. Norėčiau bendro pobūdžio pastabų dėl bendro šio susitarimo požiūrių. Ši, šis susitarimas buvo sudarytas tam, kad Europos pramonė pasiektume kuo daugiausia naudos. Ir čia kolegoms priminsiu taip pat Britų pramoniai. Ir turiu pasakyti, kad tikrai mano požiūriu šitas e, susitarimas tikrai Europos e, interes, interesas, nes priešingų atveju tikrai aš jums čia nedėstyčiau, kaip svarbu turėti tokį susitarimą. Na ir mes labai aiškiai laikomės tam tikro požiūrio. Kaip jau pasakiau, tam požiūriui pritarė parlamentas, komisija ir taryba. Ir taip tokiu, tokio požiūrio laikydamiesi mes ir ėjom į priekį. Dabar čia buvo pasakyta, kad esą tuo susitarimu mes paukotum, paukotume tam tikrą pramonės šaką, bet tokie pasisakymai iš tikrųjų pavojingi, nes tikrai netokio požiūrio laikausi. Jeigu mes norim pasiekti rimtą priekybos susitarimą, tai turim pripažinti, kad susitarimas turi išeiti į naudą abiem pusėm. Jeigu norim turėti laisvosios priekybos susitarimus, Ir jeigu mes manom, ir aš manyčiau manom, kad priekyba yra tas variklis, kuris padės mums išbristi iš, iš krizės. Na, o šiaip norint turėti tvirtų susitarimų, tai iš tikrųjų e, iš tikrųjų reikia šiaip jau, tai, tai yra turėti tokius susitarimus su būtent šalimis, kurios yra rimtos rinkos mums. Ir e, tokia šal, Koreja iš tikrųjų labai svarbi chem, chem, chemijos pramonės uh, farmacijos produktų prasme, tad tikrai mes turim pripažinti, kaip svarbu turėti susitarimą. Jeigu norim rimtų priekybos susitarimų, o šiaip mes juk esam ekonominė e, gale ir tikrai aš galiu tik tai pritarti kolegoms iš Junktinės karalystės, kai jie gretina šitą susitarimą su, su švei, tai yra Šveicarijos atveju, galbūt aš kai ko nesupratau, ne vis, nesutinku su jais. Tad turiu pasakyti, kad susitarimas yra rimtas e, dėrybų rezultatas. Na, o kolegos jūs pasigilinsit į detalės būtent e, šito mano išdėstyto požiūrio šviesoje. Aš manau, kad šiaip Taip, e, mes pasiekėm iš tikrųjų viso to, kas mūsų buvo paprašyta, mūsų pramonės atstovų. Uh, tekstilės sektoriui nereikėtų per daug nerimauti, nes iš tikrųjų susitarime numatytas saugiklis, kuris įgalins išlaikyti darbo vietas Europoje. Tikrai, patikėkint, aš nesidu, tikrai nesu interesuota, kad užsidarinėtų gamyklos ir, ir būtų atleidinėjami žmonės į, e, Europoje retorika yra vienas dalykas, o realybė yra tikras. Ir mes tikrai turime veikti retoriką ir turim imtis realių veiksmų. Aš norėčiau tik tai pasakyti, kad tai, ką mes pasiekėm, labai, labai svarbu visiems mūsų pramonės sektoriams. Na, o tas klausimas dėl muitų gražinimų man atrodo labai lengvas. Muitų gražinimas numatytas štai kam. Tai yra, kad išvengtume galimos problemos. Tik tai klausimas, ar tai yra vienintelis būdas spręsti problemą, galbūt yra kitų kelių. E, tačiau e, jeigu kas nors pateiktų tokių sprendimų, tikrai aš juos pasigilinčiau. Maničiau, kad tie mūsų numatyti šiame susitarime mechanizmai yra pakankamai pakankami Tai yra, mes nesilaikom jų kaip vienintelio galimo kelio, e, e, kaip nepajudinamų dalykų. Bet aš manyčiau, kad e, tai yra vienas tiesiog problemos sprendimo būdų. Ta tikrai aš neatsiprašinėsiu nei politinę, nei ekonominę prasme prieš parlamentą, kad mes padėjom tiek pastangų, uh, E, su, pas, su, sudarydami šitą labai svarbų priekybos susitarimą. Ir tikrai aš neatsiprašinėsiu prieš šį parlamentą už tai, kad mes pasiekėm rimtą 21 amžiaus laisvosios priekybos susitarimą sunk, ekonomikos sunkmečio Europoje, ypač ekonominio sunkmečio laiku. Nes mano atsakomybė visada yra padėti, kuo labiau padėti Europos įmonėms ir darbuotojams. Tad dabar atėjo laikas ir būtent to mes pasiekėme šiuo susitarimu. Todėl aš kreipiuosi į kolegas, kad jūs įsiskaitytumėt į šį susitarimą. Jūs, jūs, prie jūsų, jūs bandė veikti lobistai, mane bandė veikti lobistai, bet šiaip ar taip mes vis dėlto pasiekėm tikrai gero rezultato, kuris išeis į naudą Europai. Na ir iš tikrųjų tai, ko, ko mums reikia. Thank you, Madam Commissioner. Ačiū, ko, gerbėme komisijos narę. Diskusijos šiuo klausimu baigtos. Ir mūsų darbo atvarkėje lieka dar vienas klausimas. Tai yra klausimas žodžiu apie ekonomikos ir finansų krizės pasiekmes besivystančioms šalims ir bendradarbiavimui vystimosi labui. Paprašysiu pono Degucht atsisėsti į vietą ir taip pat kreipiuosi į ponę Džiolį. Noriu suteikti žodį jai pasisakymui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, ponė komisijos nary, brangus kolegos. Man labai